o balsuosime rytoj 11.30 dėl pranešimo. Kitas darbo atvarkės klausimas yra pono Vlasako pranešimas regionės politikos kaip platesnės valstybės paramos sistemų dalies tema. Žodis pranešėjui. Pirminkė kolegos komisijos nary. Labai trumpai, turint omenyje laiką, kiek um, komisijai reikėjo, kad um, parengtų regioninę politiką. Mes uh, šiame pranešime kalbame apie tai, mm, kokia svarbi yra ši tema ir yra labai svarbi. Dar ir ta prasme, kad su parlamentu galime tik konsultuotis. Čia e, nebus taikoma įprastinė teisėkuros procedūra. Taigi norėčiau pakartoti, kad tai yra e, demokratijos deficito pavyzdys ES sprendimų priimimo procese. Reikėtų mm, tai ištaisyti e, gana greitai, skubiai pirminėje teisėje. Kalbėjome su komisijos nariu Almunija, kad e, reikia daug ką keisti regioninės politikos paramos taisyklėse ir um, sulaukėme gana teikiamo atsiliepimo apie mūsų pranešimą, mm, taip pat dėl ES praktikos. Norėčiau paminėti, kad uh, nuo uh, valstybės paramos lygis sumažėjo regionės politikos kontekste nuo 45 iki 42 procentų. Be to, naujos investicijos, kurias darė didelės bendrovės, taip pat šiuo metu gali būti remiamos ir visa tai yra žingsniai tinkama linkme. Tačiau nepritarėme tiems pasvarsmams apie investicijų naudą didelių bendrovių kontekste. Šis rytis yra gana sudėtinga ir gali turėti atgrasomą poveikį didelėms bendrovėms. Reikėtų to vengti, nes pirminių taisyklių tikslas buvo apriepti tik nedidelės bendrovės. Bet e, jeigu e, didelė bendrovė e, teikia paraišką dėl regioninės paramos, tai nebūtinai reiškia, kad dideliam verslui reikės įveikti daugiau sunkumų, daugiau kliūčių. Jeigu mm, komisija atsisakė griežtų taisyklių MVI atžvilgių, turėtume galbūt tą patį padaryti ir didelių bendrovių atžvilgių. Nereikėtų joms taikyti griežtesnius standartus. Taip pat norėčiau dar vieną dalyką paminėti, kurį minėjo ir komisijos narys Almūnija ir kurį minime šiame pranešime. Ponas Almūnė mano, kad sanglaudos politika ir regioninės pagalbos politika nebūtinai turi vieną kitą papildyti. Aš manau, kad čia yra problemų Problema yra ta, kad naudojamės skirtingais pagrindiniais duomenimis, skirtingais paramos planais, yra skirtingų taisyklių e, pagal e, įvairias e, Europos politikos kryptis. Biurokratinė našta taip pat skiriasi įvairiose politikos srityse. Mums reikia suderinimo laikantis laiko terminų, trūksta koordinavimo verslo įmonėms keičiant įsteigimo vietą. Kalbėti yra apie naujas e, gairias, e, naują gairių projektą, bet tai dar nebaigta. Ir reikia paminėti, kad biurokratinis požiūris taip pat dar uh, neįveiktas. Turime elgtis praktiškai ir tikiuosi, kad komisija taip pat laikysis tokio požiūrio. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjui. Dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Sančias Šmit. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijų nariai. Jau keletą metų mes nagrinėjame apie reforma tos pagalbos, valstybės pagalbos, kuri taikoma regionams. Mūsų mokesčių mokėtojų pinigai turėtų pasitarnauti, kad galėtum sukurti tinkamą sistemą. Mes žinome, jog uh, uh, valstybės pagalba neturėtų uh, sutrikdyti regioninės valdžios veiklos. Mes turime griežtai taikyti taisyklės, kad neiškreipytumėm konkurencijos ir rinkos. Ir turime... Iškyla klausimas, kodėlgi komisija e, suteikia palankesnės sąlygas e, vieniems sektoriams ir mažiau palankės kitiems. Kodėl daryti tokį skirtumą tarp mažų ir vidutinių įmonių ir stambių įmonių kai kuriuose regionuose? Juk svarbiausia yra ne įmonės dydis, o ekonominės veiklos vykdymas ir ekonomikos augimo užtikrinimas. Ypač reikėtų e, pasienio regionuose e, parengti tinkamas taisyklės. Ačiū, ponė Kleva. Ačiū. Aš norėčiau asmeniškai e, padėkoti pranešėjui, kolegai Vlasak. Aš esu taip pat šešėlinė pranešėja. Ir praeitą savaitę kalbėti apie tai, kad parlamentas veiksmingai reagavo į komisijos veiklą e, valstybės paramos srityje. Regioninės plėtros komitetas nuolat pabrėžia, kad reikia užtikrinti skaidrumą, reikia aiškiau nubriežti ryšį tarp paramos politikos ir kitų politikos ryčių, ypač sanglaudos regioninės plėtros politikos. Komisijos narys Salmūnija apie tai taip pat kalbėjo ir tai ypač svarbu atsižvelgiant į e, pokyčius e, valstybės paramos regionės politikos srityje pagal naują finansinę programą, nes mūsų ekonomikoms reikia labai aiškių taisyklių. Ir e, tai mm, svarbu regioniai politikai ir valstybei paramai, taigi institucijos turi užtikrinti tas aiškias taisyklės. Ačiū, ponas Bankė. Be mikrofono kalbama. Dabar gerai, ačiū. Gerbiami kolegos pirminkė, aš pritariu pranešėjui. Galbūt dabar nėra pats tinkamiausias laikas kalbėti apie valstybės paramos klausimus. ir mm, taip pat nėra pats tinkamiausias laikas mažinti regioninę paramą. Turime paremti skurdžiausius regionus, kad jie galėtų atsigauti. Bet tie regionai, kurie iki šiol gavo paramą, o pagal naujas taisyklės jos nebegaus, na, ką čia reikės daryti. Reikės kurti visiškai naują sistemą. Visiškai naują sistemą, kurioje pirmiausia būtų atsižvelgiama į tai, kas yra būtina Europai, kad ji auktų ir vystytųsi. Ačiū. Ačiū, panas Ferreira. Ačiū pirminkė. ES taisyklės dėl vadinamosios valstybės paramos yra viena iš priemonių e, siekiant užtikrinti, kad e, vyriausybės nesikištų į ekonomikos reikalus. Yra puolami demokratijos, e, puolama demokratijos stoka ir dažnai kalbama apie tai, kad privatieji interesai daugeliu yra svarbesni nei viešieji interesai kai e, regionui yra skiriama valstybės parama, mm, į tą regioną pritraukiama nemažai mm, besidominčių tą paramą, bet e, kai tik ji nutraukiama, ji iš ten išvyksta. Ir mm, dėl to tik didėja atotrukis tarp e, daugiau ir mažiau įsivyšiusių regionų. Nu, čia reikia konkretesnio planavimo, o tai yra neįmanoma pagal dabartinės taisyklės. Ačiū, ponia Bazesku. Kai kalbam apie valstybės paramą, tinkamų gerų tikslų, ji gali prisidėti prie konkurencingumo didinimo ES e, mastu. Reikia tinkamai orientuoti šią paramą, skirti ją mažiausiai išsičiams regionams, kurie galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Valstybės paramos, valstybės pagalbos modernizavimas turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į dabar dar esančią krizę Ir pirmasis prioritetas yra nedarbo mažinimas, ypač jaunimo nedarbo mažinimas. Biudžeto ištekliai yra tikrai riboti didžiojoje daugumoje valstybių narių, todėl riešas reikia naudoti labai veiksmingai. Dėl to aš pritariu taisyklių supaprastinimui šioje srityje, tačiau būna, būtina geriau informuoti nacionalinės institucijas dėl informavimo prievolės. Dėkuoju. Ačiū dabar. Um, žodis komisijos nariui šiame tai. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Palankiai vertinu pono Vlasak pranešimą dėl regioninės politikos kaip platesnės valstybės paramos sistemų dalies. Tai yra regio komiteto uh, inicijuotas e, pranešimas, e, taip pat e, prisidėjo ekonomikos ir pinigų reikalų ir socialinių reikalų komitetai. Pranešime kalbama apie klausimą, kuris ir komisijai yra svarbus nustatant regionės paramos e, gairės 2013-2020 metais. Gairių tikslas e, yra paskatinti e, nepalankių regionų vystimasi Europoje ir kartu užtikrinti, kad nebūtų iškraipama priekyba ir konkurencija bendroje rinkoje. Visą tai turėtų leisti komisijai sutelkti dėmesį į atvejus, kai e, nedideli paramos kiekiai gali padaryti didelį poveikį. Valstybės narės gali mm, e, skirti nedidelės sumas be komisijos aksantė vertinimo įvairiais tikslais, e, kad pagal įvairias priemonių kategorijas ir įvairias paramos e, dydžių kategorijas. Tokiu būdu yra užtikrinamas ES anglaudos politikos e, ir valstybės paramos politikos e, nuseklumas. Tai yra labai svarbu. Todėl visų valstybės paramos taisyklių peržiūra e, padės užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų veiksmingai gyvendinama. Tačiau reikėtų paminėti, kad ES sanglaudos politika ir valstybės pagalbos e, paramos politika yra dvi skirtingos politikos kryptis. Jos turi būti tarpusavė suderintos, bet jos nėra vienodos. E, kiti reformų elementai paminėti pranešime yra susijęs su stambiais investiciniais projektais C e, regionuose. Ir e, dėl e, daugelio tokių projektų gali būti iškraipama konkurencija, tai gali būti nepalanku kai kurioms įmonėms dėl sąlygų vis dar diskutuojama. Atsižvelgiant į e, vadovų tarybos e, išvadas, kurios buvo patvirtintos 13 e, metų vasario mėnesį, buvo nuspręsta šiek tiek padidinti bendrą gyventojų apriepti palyginti su pirminiu pasiūlymu, e, bent iki 45 procentų e, ir e, įtraukti specialias apsaugos priemonės pagal makroekonominių korekcijų programas, kad bendra apriptis siektų maždaug 47 procentus. Manau, kad toks apriepties padidinimas pagal pagaunančiuose regionuose leis sutelkti dėmesį į regionus, kuriems reik, labiausiai reikia pagalbos paramos ir užtikrins, kad galima bus atsikratyti vidinių netitikimų e, prie e, sienų ir kitose e, regionuose. Naujų taisyklių tvirtinimas yra numatytas birželio antroje pusėje. Taip pat, kaip kalbama pranešime, komisija norėtų pratesti šiuo metu galiojančių taisyklių galiojimą ir regionės paramos gairių galiojimą iki 2013-2014 birželio, kad būtų galima e, pradėti e, jas taikyti nuo 2014 Liepos pradžios. Apie visą tai dar diskutuojama komisijoje ir e, komisijos pozicija dar gali keistis. Dėkuoju komisijos nariui. Dabar Baigėme diskusijas, balsavimas vyks rytoj 11.30 minučių ir periname prie paskutinio šios dienos diskusijų klausimo. Tai yra pono Jim Higgins pranešimas dėl elektroninės rinkliavos paslaugos ir lengvųjų asmeninių transporto priemonių viniečių sistemos.